Good morning, everybody, and I would like to welcome you to our last meeting before the summer break. Taigi, tai mūsų paskutinis posėdis iki vasaros atostogų. Šiandieną mes sveikiname su, su komisaru Kanijete. Kalbame apie e, labai svarbę temą. Taigi, e, kalbėsime apie įtarą. Kaip žinote, mes jau esame apie tai e, diskutavę. Buvo pristatyta informacija apie vėlavimus ir panašiai, o dabar jau e, tikrai paskutinį kartą yra iš naujo peržiūrimas programavimas. Tai mano pirmas klausimas toks ir yra, ar tikrai tai paskutinis kartas, ar paskutinis kartas kol kas. Uh, Mums e, tai yra labai svarbus e, klausimas, kadangi mes esame atsakingi e, mokesčių mokėtams, tai komisijos nary. Tikiuosi, kad jūs atsakysite į klausimus apie tarptautiniai tarp brandolio sitėsės energijos organizaciją. Ponas Marinesku čia yra pranešėjas. Labas rytas, ponė pirmininkė, parlamento nariai. Man labai malonu būti čia šį rytą ir kalbėti apie šią puikiai žinomą temą. ITER yra unikalus mokslinis projektas, tai yra e, toks, e, e, tokia pirma eksperimentinė programa, kurios tikslas yra gaminti saugę energiją. Čia yra atliekama brandulio siteze iš patikimų E, cheminių medžiagų, iš e, azoto. Ir čia mes siekime kovoti su klimato kaita. Labai svarbu yra užtikrinti investicijas. Tiek verslininkai, tiek mokslininkai stengiasi panaikinti tas liekančias kliūtis. Brandulio sintezė gali prisidėti prie naujų energijos modelių. ITER yra unikalus e, projektas ir tai taip pat yra didžiausios apimties tarptautinis bendradarbiavimas. Jis apima įvairius mokslinius projektus, o e, be to tai yra e, ir organizacija, kuri prisima finansinius įsipareigojimus. Per pastaruosius metus e, ji susidūrė su įvairiais iššūkiais. E, taip yra e, dėl to, kad čia kyla įvairių mokslinių, politinių ir kitokių iššūkių. Dėl to atsirado tam tikrų vėlavimų, kartais buvo viršytos išlaidos. Labai Svarbu suprasti, koks yra iššūkių pobūdis, bet tai nereiškia, kad su jais reikia susitaikyti. Būtent todėl komisija siekia, kad projektas ir toliau tinkamai veiktų ir atidžiai jį stebėjo. Dabar per pastaruosius 18 mėnesių buvo suintensyvintos pastangos, o ITER valdyba buvo pakeista. Buvo siekiama, kad projektas ir vėl būtų nukreiptas teisinga linkme. Nuo 2015 m. kovo mėnesio ITER e, pirmininkauja europietis. Be to buvo paskirtas naujas direktorius e, ponas Svom. Praėjusiu metu pabaigoje jis buvo išrinktas dėl savo ekspertinių žinių. Abu šie asmenys pademonstravo savo įsipareigojimą tinkamai vadovauti projektui. Direktorius Bigo jau pradėjo įgyvendinti išsamų veiksmų planą. Jis pasiūlė esminius pokyčius ir tai apima sustiprintą bendradarbiavimą tarp ITER ir vidaus agentūrų. Taip pat direktorius Švime toliau įgyvendina brandolio sintezės veiksmų planą. Čia ypatingas dėmesys yra skiriamas FOI ir ITER organizacijų bendradarbiavimui. Yra atsižvelgiama ir į mokslo pokyčius. Yra siekiama pasitelkti ir FOI darbuotojus. FOI naujasis direktorius skiria labai daug dėmesio auditorių rekomendacijoms, tai yra FAI veiksmų plano dalis. Jau matėme pirmosius rezultatus. FOI parodė, kad yra vadovavimas 100 procentų audito rekomendacijų. Visa tai buvo pasiekta dėl atvirtų valdybos veiksmų buvo numatyti veiksmai tam, kad e, būtų mažinama rizika ir tie veiksmai e, buvo sėkmingi. E, jie sumažino įmonių riziką. Praėjusiais metais buvo primtas ir nuos finansinis reglamentas, kuris įsigaliojo šiais metais. Buvo parengtos naujos taisyklės. Visa tai yra atspindėta ataskaitose. 2015 metais buvo įvertinta ir ITER valdyba. Buvo patvirtinta, kad vyksta teigiami pokyčiai. ITER organizacija įdeda labai daug pastangų, kad būtų padidintas efektyvumas. Buvo pastebėta, kad ITER restruktūrizavimas pagerino veiklą. Be to, buvo pastebėta, kad atsirado nauja verslo kultūra, kuri leidžia greičiau priimti sprendimus. Teigiamai visą tai vertino ir nepriklausoma ekspertų grupė, kurią įsteigė ITER taryba. Buvo nurodyta, kad greitai vyksta statybos ITER taryba vietovėje ir tų nepriklausomų ekspertų vaidmuo yra iš ties labai svarbus. Jis suteikia grįžtamą į ryšį iš nepriklausomų šaltinių. Žinoma, kad nelieka priežasties slėpti informacijos nuo suinteresuotų šalių. ITER organizacijos pokyčiai yra labai svarbus. Jais reikia pasinaudoti ir Europoje, e, stebint FOI. Reikia pasinaudoti e, tuo pagreičiu, kuris buvo įgytas naujo direktoriaus dėka. Reikia pasinaudoti visomis naujomis galimybėmis. Be to, Europos komisija praėjusią mėnesį FOI pareikalavo, kad būtų atliktas panašus nepriklausomas vertinimas e, apie FOI bendradarbiavimą su ITER. Aš džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad yra numatyta tokia nepriklausoma peržvalga ir ji bus vykdoma šiais metais bus įvertinti FOI pajėgumai ir bus pasižiūrėta, kaip yra vadovavimasi naujų požiūrių. Negana to, reikės parodyti, kad FOI efektyviai išnaudoja paskirtas lėšas ir kad projektai vykdomi teisingai. FOI turi dirbti pagal naują darbo atverkę, tai yra svarbu, kad visas ITER projektas būtų sėkmingas, juk tai yra nepaprastai aktualu Europai. E, taryba 2016 metais patvirtino peržiūrėtą darbo atverkę, kaip kad to reikalavo nepriklausomi ekspertai. Labai svarbu yra laikytis finansinių apribojimų. Reikia stebėti teigiamus pokyčius. Taip pat reikia numatyti, kaip bus vykdoma brandulių sintezės veikla tam, kad projektas būtų veiksmingesnis. ITER organizacija bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis e, tam, kad e, pateiktų e, programą dėl plazmos 2025. Buvo vykdomos dėrybos su ITER taryba, vykdomos konsultacijos su ITER tam, kad ES dalyvavimas ITER būtų užtikrintas iki 2020-ųjų. Yra numatyta 6,6 milijardai e, eurų finansavimo iš ES pusės. Labai svarbu, kad būtų laikomasi tų finansinių apribojimų. Jau žinome, kad statybos užtruks ilgiau negu kad buvo numatyta. Vadinasi, gali prireikti ir papildomų išteklių, o kitais metais bus peržiūrėta daugiametė finansinė programa. Bet kuriuo atveju nauja peržiūrėta darbo tvarkė tampa tvirtų pagrindų tam, kad būtų priimami atitinkami politiniai ir valdymo sprendimai. Dabar e, terminas realesnis būtų 2025 metai. Vyksta nuolato konsultacijos tarp ITER ir tarp nacionalinių institucijų. Ir tai yra labai svarbu. Peržiūrėta darbo atvarkė dabar remiasi ir FOI pasiūlymais. 2016 m. ITER taryba peržiūrėjo e, darbo atvarkę ir atsižvelgė į biudžetinius įsipareigojimus. Buvo numatytos gairės tam, kad e, būtų tinkamai įstebimas įgyvendinimas iki 2025 metų. E, čia yra numatyti veiksmai 2016 ir 2017 metais. ES kartu su kitomis šalimis paprašė, kad būtų parengtas rizikos valdymo planas tam, kad būtų išvengta galimų vėlavimų. ITER organizacija dabar rengia naują planą, pagal kurį bus atspindėtos visos išlaidos reikalingos statyboms. Tas naujas pagrindas bus pateiktas svarstymams įtar taryboje gruodžio mėnesį. Šis dokumentas užtikrins galutinį iškumą, kaip toliau bus vykdomas projektas. Formalus patvirtinimas turės vykti per ministrų susitikimą 2017 metais. Komisija kreipsis į tarybą ir į Europos parlamentą, prašydama įgaliojimų, kad ES galėtų patvirtinti peržiūrėtas išlaidas. Mes nusprendėme peržiūrėti įtero projektą ir dabar privalome įsitikinti, kad ITER numatyta struktūra atitinka tikslus. Europos komisijos atstovai turi būti tikri, kad procesas eina tinkama linkme. Jau sakiau, kad bus viskas tvirtinama gruodžio mėnesio taryboje. Europos komisija siekia ir kito pasiūlymo. Čia mes norime skirti dėmesį pagrindiniams e, projekto sritims. E, tarkime, rizikos valdymas, projektų valdymas ir efektyvus išlaidų naudojimas, efektyvus finansų naudojimas. Yra siūloma metodologija, kaip e, gauti didžiausią naudą atliekant peržvalgą. Europos taryba po Europos komisijos pasiūlymo paprašė, kad ITER ir toliau renktų e, gairias laikotarpiu iki 2025 metų. Reikia, kad e, ta priemonė būtų tinkamai e, naudojamasi, kad būtų užtikrintas skaidrus valdymas. Dabar yra rengiama ir antroji ataskaita. Čia norėčiau dar kartą pabrėžti, kad FOI atlieka labai svarbų darbą, užtikrindama, kad ITER ir toliau vykdoma teisingai. Taigi, labai svarbu patvirtinti FOI biudžetą tam, kad būtų tinkamai vykdoma nauja darbo atvarkė ir kad viskas būtų įgyvendinima. Aš iš savo pusės noriu Jūs nuolat informuoti apie projekto pažangą ir e, visuomet bendradarbiauti su Europos taryba bei Europos parlamentu tam, kad projektas iš tiesų vyktų sėkmingai. Prieš 20 ar 30 metų saulės baterijos ant individualių namų arba e, vėjo malūnai skambėjo kaip e, kažkokia svajonė, tačiau dabar visa tai tapo realybę. Tam reikėjo pakankamai drąsos, o dabar tą patį galima pasakyti apie brandolių sintezę. Mes negalime praleisti šios galimybės. Ilga kelionė visuomet prasideda nuo kelių žingsnių. Europos parlamentas prisidėjo prie pirminių projekto žingsnių ir aš galiu patvirtinti, kad mes kartu judėsime ir toliau. Bus atliekami tolesni veiksmai per ateinančias savaitės ir mėnesius. Ja, vielen Dank. Labai ačiū. Gerbiami kolegos. E, ponas Marinesku yra mūsų pranešėjas, todėl jam suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė komisijos nariai už prezentaciją ir ačiū už dalyvavimą šiame projekte kartu su komanda ir EFOR energijos koman, e, žmonėmis. Pastaraisiais metais matėme nemažai pažangos Pats ITER projektas yra labai svarbus. Jis e, labai naudingas e, ekonomikai ateityje bus. Bet tuo pat metu suprantame, kad jis yra labai sudėtingas. Technologiniu požiūriu jis yra labai sudėtingas, nes yra mokslinio tyrimo programa. Pirmą kartą bus tokio pobūdžio sistema tokio masto sistema kuriama. Ir tokiais argumentais vadovaudamiesi turime suprasti, kad gali būti, jog bus vėluojama ir viskas kainuos brangiau negu numatyta. Per pastaruosius dviejus, trejus metus e, dėl vėlavimas ir papildomos išlaidos atsirado dėl valdymo kokybės. O dabar e, valdymas pasikeitė ir viskas gerokai patobulėjo. Dabar, mano nuomonė, ITER yra vyksta sklandžiai. Ir ko aš dar jūsų norėčiau paprašyti tiesiai, artimiausių metų labai atidžiai stebėkite ITER darbą. E, tai tarptautinė organizacija, tačiau EFOR energija e, yra viena iš aktyviausių šioje tarptautinėje organizacijoje, tai, o jūs, e, dirbdamas įter taryboje, galite stebėti ir kontroliuoti, kas vyksta. Nes mano nuomonė tai yra būtina. Jeigu norime tą padaryti, jeigu tą padarysime, įter e, toliau dirbs teisinga linkme. Mes atidedame, atidėjome pavasarį biudžeto vykdymo patvirtinimą nes norėjome pažiūrėti, kokia bus projekto ateitis. Džiaugiuosi matydamas, kad e, nepriklausomi vertintojai e, davė palankę nuomonę, o kitų ITER dalyvių, ypač Junktinio Amerikos valstijų, vertinimai taip pat yra geri. Manau, kad dabar jau galime, bent jau aš siūlau, suteikti biudžeto įvykdymą patvirtinimą, patvirtinimto statusą, nesgi reikia stabilumo, reikia būti tikriems e, artimiausia ateitimi. Bet e, aš iš anksto dėkoju už darbą ITER ir EFOR energijos e, direktorių ypač, nes jie tilpo į numatytą 6 milijardų biudžetą, jis nebus viršytas. Ir aš manau, kad jūs puikiai suprantate, jog reikės labai daug bendradarbiauti su parlamentu, su ir su taryba, nes per artimiausią e, daugiametę finansų perspektyvą jums reikės pinigų ir diskusijos, mano nuomonė, apie tai bus sudėtingos. Pažiūrėkime, kas dabar dedasi Europoje ir suprasime, kokie yra biudžetiniai sunkumai. Dar kartą aš norėčiau maloniai paprašyti jūsų ir EFOR energiją vadovų kontroliuoti, kas vyksta ITER organizacijoje, stebėti ją. Turiu galvoje jos vadovų veiksmus. Nes mano nuomonė, tai dabar labai svarbu, Jūs e, einate teisingų kelių, apie 80 procentų darbų jau užsakyti, 90 procentų projektų parengti. Ir dabar e, vietos agentūros ir ITER dirba visai skirtingais metodais vadovaudamasi. Ir manau, kad tai parodo, kad e, viskas įvyksta teisingai. Ačiū. Gerbiamas komisijos narys. Visų pirma, Noriu padėkoti ponui Marinesku už didžiulį darbą. Jis yra mūsų sąžinės balsas. Prisimenu pirmosius posėdžius, e, kai su komisija aptarinėjome e, ITER programą. Sakėme, kad organizacija neveikia ir parlamentas e, neužmerks akių ir matys, kokia yra realybė. Ir tada sakėme, kad mes visi turime siekti koalicijos Tai bus naudingiau visiems. Akivaizdu, kad pokyčių vyko labai daug. Mes ne tik labai atsargiai pasirinkome naujus vadovus, bet ir e, tie vadovai tarpusavį labai gerai vieni kitus supranta. Da atsirado komanda, kurios anksčiau trūko. Ir e, matome, kad e, vadovai sugeba sekti biudžeto ir numatytų tvarkarašių sąlygas. Taigi nauja vadovybė yra puiki. Geras dialogas su komisija. Anksčiau jau yra iškilę problemų. ITER e, supranta, kad kompetenciją reikia paskirstyti. Dabar e, per daug atsirado kritikuojančių, sakančių, kad sprendimų prieimimas vyksta lietai ir neaktyviai, bet padėtis keičiasi. Kaip jau buvo sakyta, yra paskirtas e, asmuo atsakingas už šio projekto kontroliavimą, nes e, tas pareigūnas palaiko puikius santykius ir su agentūra, ir su parlamentu, ir stebi, kas vyksta. Manau, kad bus ženklių kiekybinių naujosios vadovybės pokyčių, yra sukurti struktūriniai pokyčiai. EFOR energija turi labai gerą veiksmų planą, kaip ponas Marinesku sakė. IAU ir vietos agentūros labai gerai tarpusavyje bendrauja ir tai leido pagerinti daugelio projektų įgyvenimą, sukūrėme tam tikrą stabilumą. Uh, ir mes galime kontroliuoti aiškiau pažangą. Tačiau ne viskas dar yra sureguliuota, tą turime suvokti, tačiau kalbame, kad reikia palaikyti nuolatinį dialogą su kitomis projekte dalyvaujančiomis valstybėmis. Taigi, ką aš dariau praėjusiais metais, aš palaikiau iš esmės dvišalius santykius su Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir kitomis valstybėmis, kurios nori dalyvauti ITER projekte. Tai yra labai svarbu, nes atsirado gana nemažai valstybių. Buvo pasiraštas e, tas platus sustarimas, kurio pagrindu tai vyksta. Taigi taip mes galime dabar įvertinti esamą padėtį. Viskas e, išplaukia iš naujos valdysenos ir naujo išlaidų tvarkymo. Ir galime duoti labai aišku signalą agentūrai. Daugiau m, mm, biudžetinių išteklių nebus. Gausite tik tai, ką gavote. Neišvaistykite pinigų ir laikykitės finansų perspektyvos reikalavimų. E, per kitą finansų perspektyvą problemos bus kitokios. Vyksta vidaus diskusijos, dabar daugelie pasaulio parlamentų yra kalbama apie tai, Junktinė Amerikos valstybių kongresas ir senatas tai diskutuoja. Kita vertus, COP21 Paryžiuje. Mes e, stebime e, mažai taršios ekonomikos raidos strategijas. Projektai tam yra rengami klimato požiūrių, mokslinio tyrimų požiūrių ir energijos teikimo saugumo požiūrių. Tas projektas ITER yra fundamentalios reikšmės. Aš esu to visiškai įsitikinęs. Ir Europos komisija nori, uh, palaikyti labai glaudų ryšį su e, tos agentūros ir kitų agentūrų vadovais. Norime užtikrinti, kad praeities klaidos nesikartotų. To nebebus. Tai praeities klaidų nebedarysime. Turime iškirsti kelią kitokio pobūdžio klaidoms ateityje. Bet aš ateinu į parlamentą, e, tikėdamasis, kad jis yra mūsų sąžinės balsas, nes šis projektas itin sudėtingas. Thank you. We hope so, concerning the errors. <laughs> Mes tikimės, kad tai bus. O dabar aš norėčiau į tre komiteto narius mūsų tarpę pasveikinti, nes jie atėjo pasikeisti nuomonėmis su komisijos nariu taip pat. Dabar klausimus pateiks poras du ar trys nariai ir po to galėsite bendrai atsakyti. E, kolegai. Ponas Poši. E, jako stínový zpravodaj pro rozpočtové absolutorium společných podniků. Labai ačiū. Kaip šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu, norėčiau pasakyti, kad e, e, labai atidžiai stebime e, šio projekto evoliuciją. Praėjusią savaitę Strasbūrė mes gavome nemažai informacijos ir atsakymus į anksčiau jums teiktus klausimus. Manau, kad dabar galime jausis optimistiškiau. Kaip jūs sakėte, ITER e, pagerėjo, padėtis šiek tiek pasikeitė. Mes tikimės, kad tas optimizmas išliks ir ateityje. Galvojame apie santykius su parlamentu. Ir dabar matome, kad pasiekimus jau galima išmatuoti. Tas projektas labai svarbus. Nemažai iššūkių iškyla dėl finansinių, personalo klausimų. Todėl būtina, kad mūsų komitetas, kaip ir visas parlamentas, žinotų apie vykstančius pokyčius, ypač kai kalbame apie biudžeto pokyčius. Dėl ilgalaikio planavimo labai svarbu pagalvoti apie neigiamas tendencijas. Ir aš kaip šešėlinis pranešėjas turiu nemažai klausimų ir mielai norėčiau, kad jūs juos atsakytumėt. Pateiksiu labai konkretų Panas Marinesku jau irgi apie tai kalbėjo. Iš pramonės pusės girdėjome, kad Europos komisija turėjo atsakyti, kokiu padariniu ši agentūra turės e, brandolių skilimo energijos ateičiai. Kada gerbiamas komisijos nariai bus ataskaita apie tai parengta? Kada galime tikėtis tą ataskaitą turėti rankose? kokia yra bendra šio pranešimo tendencija. Ačiū, dabar šešėlinis pranešėjas Jens Gai. Gair. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos narys, šį projektą svarstume jau ilgą laiką. Tikėjomės, kad uh, biudžeto reikalai šiek tiek pagerės ir galėsime naujų planų kurti. Pirmą kartą, kai kalbėjome apie ITER finansavimą, e, sakėme, kad šios agentūros e, e, savikaina tarsi tris kartus padidėjo. Iš pradžių buvo kalbama apie žymiai mažesnės sumas negu dabar, dabar apie 7 milijardus girdėjau minant. Tų sumų didėjimas kelia rimtą susirūpinimą. Dabar kaip tik svarstome daugiametę finansų perspektyvą, ketvirtuosius metus, matome, kad biudžetui trūks lėšų. Atsirado papildomų uždavinių, Reikia e, valstybių narių e, reikalauti, kad e, jos įgyvendytų tam tikrus uždavinius negaudamos papildomų lėšų iš ES. Taigi, kuo bus brangesnis įter projektas, tuo daugiau problemų iškils biudžetui. Aš labai džiaugiuosi, galėdamas matyti, kad e, daugiau biudžetą didinti nebenumatoma ir yra imamasi tam tikrų priemonių taupimui. Tačiau e, man šiek tiek nerima kelia kitas dalykas ir nelabai daug laiko aš turiu apie tai pakalbėti. Kaip biudžeto komitete kalbame apie tokių projektų gyvendinimą, vis pastebime, kad jeigu vienas ar kitas projektas laiku neužbaigiamas, paprastai jo uh, biudžetiniai poreikiai tik padidėja. Lapkričio mėno yra nustatytas kaip tam tikras terminas. Aš žinau, kad jums atsakyti mano teikiamą klausimą bus sunku, bet gal jūs turite kokių uh, minčių, kiek maždaug tai galėtų kainuoti? Ar turite kokių maždaug kriterijų, kurių pagrindų galėtume suskaičiuoti bendrą projekto savikainą? Toliau kolega Freund. Bleiben wir wenigstens bei der gleichen Sprache, although I could do it if you prefer, I could do it in English. Bent jau tą pačią kalbą mes galėtumėm kalbėtis, todėl aš kalbėsiu angliškai. Man šis projektas labai patiko, Susižavėjau jo dar prieš du metus, kai laikraštį straipsnį perskaičiau, dar nebuvau Europos parlamento narys. Supratau, kad jis projektas yra labai sudėtingas ir iškelia daug technologinių uždavinių. Taip pat, perskaitęs tą straipsnį, supratau, kad akivaizdžiai per pastaruosius 15, 20, 25, gal net 30 metų buvo jaučiamas e, didžiulis optimizmas galvojant apie šį projektą. Labai gerai. To mums reikia labiau negu bet kada anksčiau. Tačiau tokie planai, apie kuriuos jūs, e, gerbimas kanėti, ir dabar kalbėjote, sakydamas, kad e, viskas vyks e, pagal gaunamus skaičius, e, jau daug dešimtmečių tokius dalykus girdime. Žinom, kad tas pats dedas ir kitose srityse, net ir tiltą statant paprastai pirminė samata e, išauga. Taigi 20 milijardų yra toks skaičius, e, kurį vis girdime minint, aptariant šį pro, visą projektą, ne tik ES pusė. E, Žinia, kad šiame projekte dalyvauja daug valstybių - Japonija, Koreja, Junktinės Amerikos valstijos, Rusija ir, aišku, Europos Sąjunga. Mano klausimas būtų toks, ar bendradarbiavimas su Rusija nukentėjo dėl pastaruoju metu atšalusių Rusijos ir Europos Sąjungos santykių? Mano draugas Jens Tokamak reaktoriaus išorinio apsaugos skydo statybą. Žinegi, kad visos valstybės paprastai prisideda prie brandolio kūrimo ir paprastai tai vyksta e, Japonijoje, Korejoje ir kur kitur, tose valstybėse, kurios kuria tos planus. O paskui jau tas sukurtas statinys turi būti e, sudėtas į tą išorinį uh, tokį keutą tarsi. Reikia viską sutalpinti, nors praktiškai kartais tai neįmanoma padaryti. Nes išorinį pastato projektą pakeisti nėra lengva. Manau, kad tos problemos ateityje e, privers skirti dar daugiau biudžetinių išteklių. Jūs kalbėjote apie naują komandą, kuri dabar yra suformuota ir jie tarpusavį bendrauja. Problema ta, kaip aš matau, yra, kad šis projektas nėra paprastas ES projektas. Ne tik europiečiai turi tarpusavį susišnekėti, bet e, jie turi taip pat bendrauti su japonais, koriečiais, rusais ir panašiai. Dėl to darbas tikrai nepalengvėja. Ir paskutinis pastebėjimas - galutinė tikslinė data pirmajam eksperimentui. Iš pradžių ji buvo nustatyta 2010 metams, jau prieš keletą metų, dabar ji pavėlinta iki 2020 metų. Ir greičiausiai 2020 praeis ir dar pirmųjų eksperimentų neišvysime. Kokia būtų e, reali data pirmajam eksperimentui? kada mes galėsime išvysti, ar šis projektas iš tiesų duoda naudos ar ne. Ačiū. Prašom komisijos e, nariai atsakykite. Ačiū. Iš tikrųjų, negaliu žadėti e, to, ko negalėsime įgyvendinti, bet e, dabar, kai sustinku su projektų vadovais ir bendrauju šioje e, stadijoje, 20, 2020 plazmą įgyvendinti yra reali data. Tose šalyse, su kuriamis dirbame, tai um, tai ir matosi. Buvo užduotas klausimas apie kainą. Bendra reikiamų įmokų suma įter vertinimu būtų apie 5,5 milijardai eurų vertinant 2015 vertę laikotarpiui tarp 2016 iki 2025. Europos Sąjunga turės prisidėti apie 45 procentais tos sumos. Aišku, visi skaičiavimai buvo perduoti šiam komitetui. Taigi jūs šią informaciją turite. ES taip pat e, turės e, finansuoti ir savo įnašus natūrą. Tai taip pat numatyta atitinkamame e, susitarime. Ir dabar yra rengiamas preliminarus skaičiavimas tų įnašų natūrą. Bet, e, kaip sakiau, mes laikysimės tų ribų, kurie, e, kurios yra nustatytos daugiametėje finansinėje programoje iki 2020. Ir, kaip sakė ponas Marinesku, po 2020 gali būti kitokia situacija. Komisija pristatys išsame analizę artimiausioje ateityje, e, kad gautų biudžeto institucijų patvirtinimą tvirtinant sąnaudas, nes to reikės e, tam, kad būtų parengti naujus projektus susijęs skaičiavimai. Taigi mes teiksime visus skaičius. Jūs e, klausėte apie datą, taigi 2025-ieji yra numatyti plazmai ir visi skaičiavimai e, vadovaujasi būtent šiuo terminu. Ir mes dirbame ir su nacionalinėmis agentūromis ir aš turiu pasakyti, kad bendravimo dvasia e, tikrai yra. Bendradarbiavimas vyksta sėkmingai, taip pat ir su Rusija, mm, kadangi Rusija nesilaiko Minsko susitarimų energetikos srityje, tai nebevyksta dialogas su Rusija energetikos srityje ir nėra bendravimo aukščiausių ministerijų lygmenių. Bet tokių darbinių projektų lygmenių tikrai bendravimas nebuvo paveiktas kažkaip neigiamai. Ir kalbant apie projektus susijusius su dujų tiekimu iš Rusijos į Europos Sąjungą, jie vyksta sėkmingai ir Rusija iš tikrųjų suinteresuota toliau tęsti šį bendradarbiavimą. Taip pat buvo atliktas tyrimas energetikos generalinio direktorato e, dėl ITER bendros projektų vertės. Mes e, tikimės e, netrukus gauti to tyrimo rezultatus ir juos pertusime jums iš karto. Du tūkstančiai septynioliktaisiais 2017-aisiais, kitų metų pradžioje. Pone Mūdė, ačiū. Iš tikrųjų, veiksmų plane matyti kažkokia nauja kryptis. Uh, susijusių su ITER. Ir ši technologija mums yra labai svarbi. Europa iš tikrųjų šių technologijų srities lyderė. Porą pastabų susijusių su tuo, ką sakė kiti kolegos. Pirmiausia, labai svarbu veiksmingai valdyti riziką ir sutinku e, su to, kad yra svarbu turėti koordinuotą projektų rizikos vertinimą. Antra, nenumatytų atvejų rezervas. Tos galimybės, kurios yra įskaičiuotos į programą, kad būtų galima gyvendinti plazmą iki 2025 šeštųjų. Kaip sakė kolegos, iš tikrųjų gali būti sunku laikyti 2025 termino, bet tikrai sunku Tai tikrai gali būti sunku, bet e, pats terminas yra pakankamai realus. Ir paskutinė pastaba, kad ITER būtų sėkmingas, labai svarbu, kad būtų tęsiamas JET. Ir norėčiau paprašyti patvirtinti, kad e, jis nebus nutrauktas. Labai ačiū, aš pati save taip pat įrašiau į kalbėtojų sąrašą. Aš turiu porą klausimų. Jūs kalbėjote apie e, maždaug 6 milijardus į 2025, iki 2025. Tokie yra skaičiavimai. Noriu paklausti, ar yra rizikos vertinimas susijęs su e, šiomis apskaičiuotomis išlaidomis? Mūsų komitetas e, stebi e, situaciją, matome, kad milijonai skiriami ITER iš kitų biudžeto kategorijų. Mm, Taigi noriu paklausti, kokia yra rizika, e, kokia yra galbūt ir termino nesilaikymo rizika. Ir dar vienas klausimas. Yra paskelbtas konkursas. Galbūt tai yra sudėtingas e, klausimas, bet kiek yra išmokėta atitinkamų kompensacijų Pone Aela Sender dar norėtų užduoti klausimą. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat e, sutinku, kad ITER yra labai svarbus europinis projektas, kurio tikslai labai reikšmingi. Ir kalbame apie sritį, kur tarptautiniu mastu nėra konkurencijos, nors tai yra galbūt ir kritikuotinas dalykas, e, apie ką kalbėjo kai kurie kolegos. Bet e, šis didžiulis e, projektas, aišku, turi mm, išsilaikyti iš septyniarių metų mm, biudžeto, turi būti kiekvieną kartą tvirtinamas biudžetas. Mm, taigi yra tam tikrų sunkumų. Šio komiteto nariai yra anksčiau sakę, kad jos ne visai tenkina tai, kaip vyksta šio projekto valdymas ir kaip organizuojami viešieji pirkimai. Ir visai neseniai mes turėjome galimybę pasikeisti mm, nuomonėmis su ponu, ponu e, Švemeriu kuris e, turi nemažai valdymo patirties. Bet e, norėčiau pasakyti komisijos nariui, kad mes tikrai labai atidžiai stebėsime ateityje, kaip yra sudaromos sutartys po konkursų ir e, stebėsime, koks yra kainos ir kokybės santykis. Tai yra svarbus europinis projektas. Mes turime būti tikri, kad tiekėjai yra geriausi, galbūt nebūtinai um, jie yra iš Europos, bet e, svarbu, kad būtų tiekiama kokybiška e, produkcija už prieinamą kainą. Liepos mėnesį buvo pristatytas naujas e, direktorius. Aš manau, kad direktoriaus pakeitimas buvo tinkamas žingsnis. Galbūt e, vienintelis e, klaustukas yra tai, kad dabar pasikeitus vadovybei e, tarsi projektas padalintas į du etapus. Pirmiausia, pirmasis etapas tai yra artimiausias laikotarpis ar vidutinės trukmės perspektyva. artimiausiams, tarkim, dešimčiai metų iki 2025-ųjų tarsi e, viskas yra aišku, yra atitinkamos kontrolės priemonės, bet nuo 2025-ųjų e, viskas tampa nebeaišku, neaišku, kokiu, kokiu reikės finansavimu, kiek reikės lėšų ir aš nesu tikra, kad tai atitinka mūsų reikalavimą, kad viskas būtų aišku ir skaidru, ypač kai kalbame apie tokios apimties projektus. Galime, aišku, pasitenkinti tuo, kad viskas tarsi gali vykti sklandžiai iki 2025, bet e, faktas, kad vėliau turėsime e, atsakyti visus kitus klausimus apie tolesnį laikotarpį. Iš tikrųjų, Mes neseniai girdėjome komisijos pristatymą ir tai buvo tikrai labai teigiama patirtis mums. Mes išgirdome labai detalų pristatymą ir kalbėjo asmo, kuris turi didžiulę vadovavimo patirtį, taigi viskas buvo tikrai aišku, pristatytas proaktyvus požiūris, bet kaip sakiau, po 2025 aiškumo nebelieka. Taigi tas pirmasis etapas, e, kaip sakiau, maždaug pirmieji dešimt metų, e, jis yra aiškus e, ir, kaip sakė ponas Marinesku, galime mes tam pritarti, bet antrajam etapui po 25-ųjų mes kol kas pritarti negalime, nes viskas neaišku, o tokio tipo projektas, kalbant apie tokio masto projektą, mums tikrai reikia daugiau informacijos. Bet Vis tiek, aišku, mes žiūrėsime, kaip reikalai vystysis toliau. Komisijos narių žodis. Ačiū pirmininkė. Na, mes buvome apskaičiavę biudžetą 1,2 e, milijardo, o reali vertė e, pirmojo etapo 2,2 milijardai. Taigi bet kokie e, įvykę vėlavimai yra susiję su tuo. Iš tikrųjų nebus daroma kažkokių projekto pakeitimų. Pone Ajela, uh, prašė daugiau informacijos. Po 2020 pagal šią finansinę perspektyvą mes turime e, aišku vaizdą iki pat 2025. Dėl sutarčių, tai iš tikrųjų labai e, sudėtingas klausimas. E, Kila problemų tarp e, laikotarpių tarp 8 ir 15 metų e, buvo pasirašyta 750 mm, sutarčių už 3,6 milijardų eurų e, vertę. Taigi mm, kalbame apie didžiulės e, sumas ir kainos ir kokybės santykis yra tikrai labai svarbus kriterijus viešosiuose pirkimuose, į kurį turi būti atsižvelgiama. Iš 20 skirtingų valstybių narių e, dalyvavo kompanijos. 300 e, europinių kompanijų ir 60 tyrimo kompanijų. Taigi e, projekto mastas tikrai didelis, o vertės ir kokybės santykis yra labai svarbus ir e, jis vis gerėja dabar, e, yra geriau naudojamos europinės lėšos. Ir mes kokybės ir vertės santyki dar skaičiuosime atskirai. Projekte turė yra labai daug sudėtingų elementų ir kartais gaunamas labai geras kainos pasiūlymas, bet ateityje um, tas pasirinkimas neatsiperka. Reikia įvertinti techninės kompanijų galimybės, kad būtų galima užtikrinti reikiamą kokybę. Nes mes kalbame apie unikalius sprendimus, unikalų dizainą. Tai Taip, kaina ir kokybė, kainos kokybės santykis yra gerai, bet mm, vertė apima ir e, tinkamo veikimo, tinkamos kokybės e, savoką. Mes matėme, kas atsitiko su rezervuarais, kurie nepateisino mūsų lūkesčių, taigi mes turime atsižvelgti į kokybės aspektą, bet mes, aišku, teiksime jums suprantamai informaciją, labai aiškius skaičius. Aišku, mums svarbu atgauti 500 e, milijonų, kurie um, buvo pasimti į EPSI, nes mums reikalingos tos lėšos e, numatytiems darbams vykdyti, bet tai yra atskiras klausimas, kurį turime spręsti. Ačiū. Dar neatsakėte į klausimą apie. Atsiprašau, negaliu pasakyti angliškai apie galimas kompensacijas už nutrauktas sutartis. Tai buvo mano užduotas klausimas. Taigi, kokia situacija yra su tomis atšauktomis ar panaikintomis sutartimis? Galbūt jeigu neturite dabar išsamaus atsakymo, tai galėtume laukti jūsų atsakymo raštu net nebandysiu apsimesti, kad viską žinau. Aš tikrai pateiksiu raštu konkrečią informaciją šio klausimu. Aš mokausi, e, mokausi gilinas į atskiras problemas susijusias su šiuo mm, dosie ar kai su komisijos nariu e, Moiras kalbamis šią temą Aš e, dažnai suprantu, kad tikrai nesuvokiau dar iki šiol e, visų problemų masto. Bet tikrai tai yra labai įdomus e, projektas, bet tikrai šiuo metu net negaliu apsimesti, kad viską žinau. Tikrai kiekviena diena atneša naujų surprizų. Na, mes esame tikri, kad galiausiai susipažinsite išsamei su viskuo. Daugiau niekas neprašo žodžių, ponas Marinesku. Jau baigsime netrukus apsikeitimą nuomonėmis. Ačiū. Tai trumpai paaiškinsiu, kodėl manau, kad dabar viskas veikia tinkamai. To, kad dabar vyksta normalus darbas. Aš pats lankiausi uh, Ir viskas yra normalu. Anksčiau tikrai tokio normalumo nebuvo. Aš lankiausi Kadarašė ir norėčiau pasiūlyti Jums e, komisijos narį organizuoti kaip įmanoma daugiau apsilankimų, mm, kuo daugiau mm, parlamento e, narių leisti atvykti ir ne vien iš biudžeto kontrolės ar e, ITRE komiteto, bet ir kiti parlamento nariai turėtų galimybę apsilankyti. E, ir svarbu susitikti ne vien su vadovais, ne vien pamatyti skaidrės, pristatymus, bet ir susitikti su mm, žemesnio ligmens e, atsakingais asmenimis, e, praktiškai dirbantiems ir užduoti klausimus tiesiogiai, ne vien kalbėti su aukšto lygio vadovais, kalbėti su projektuotojais taip pat ir kalbėti su statybininkais prašau organizuoti tokius vizitus ir manau, kad tai leistų geriau mums suprasti, kas konkrečiai vyksta. O kai dėl viešųjų pirkimų sutarčių, norėčiau prisijungti prie mūsų pirmininkės prašymo. Jeigu yra tokios sutartys, kurios yra anuliuojamos, tai norėtume pamatyti susijusius skaičius, ir taip pat vertinimą, koks būtų poveikis, jeigu tos sutartys būtų buvę tęsiamos. Nes mes turėtume turėti galimybę palyginti, koks m, poveikis yra atšaukus sutartį ir koks jis būtų buvęs, jeigu sutartis būtų tęsiama. Mums tai būtų svarbi informacija. Taigi, ponia Greslė, ar tikrai uždavė tinkamą klausimą? Aš sutinku su kolega kuris sakė, kad e, taryba tikrai e, teikia labai daug e, reikalavimų, nes yra daug spręstinų problemų ES, bet taryba neduoda ir pinigų, kad būtų kai kurie klausimai išspręsti. Aš visiškai sutinku su kolega. Manau, kad biudžete, šiame biudžete yra galimų sprendimų. Pirmiausia, mes turime rasti būdą panaudoti visas biudžeto lėšas 100 procentų. 905 milijardus, dėl ko priemė sprendimą kažkas, kas dabar bando pasitraukti, bet toks jau gyvenimas. Taigi mes turime išnaudoti visas biudžeto lėšas, pasinaudojant visais lanks, visomis lankstumo priemonėmis ir panašiai, bet išnaudoti visą biudžetą. Ir antra, kitais metais. bus išmokėti galutiniai įsipareigojimai pagal 2007-2013 daugiametę finansinę e, programą. Bet aš manau, kad valstybės narės turėtų įsipareigoti ne atsiimti šias lėšas, bet palikti jas e, biudžete. Ir paskutinis aspektas. E, kitais metais, pačioje metų pradžioje, bus e, pateiktas naujas e, komisijos pasiūlymas dėl daugiametės finansinės programos. Taigi jūs turėtumėte taip pat pateikti ir savo pasiūlymą dėl ITER ateities, o mes, parlamento nariai, turime turėti galimybę įvertinti, kokios yra reikalingos sumos, kokie mm, turėtų būti laiko terminai ir panašiai. Mes turėtume iš tikrųjų turėti tokią galimybę. Ačiū. Dėkoju labai komisijos nariui. Diskusijos dabar baigėsi.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 Dabar noriu pasakyti, kad aš turiu išvykti, bet perdodu pirmininkavimą kolegiai. Labai Jums ačiū ir gerų vasaros atostogų. Thank you. Okay, so please, uh, let's continue the meeting, everyone. Taigi, tęskime posėdį. 15 darbo atvarkės klausimas. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas įtarptosios kompiuterinės sistemos Artemis. Pranešėjas ponas Marinės, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti ir apie Artemis, ir apie Eniaką, kadangi situacija yra panaši. Mes čia kalbame apie tokį patį atvejį. Kaip žinote, Artemis ir Eniak oficialiai nebeegzistuoja. Jie yra sujungti ir na, dabar turime Excel naują įmonę, kuri yra naujai reglamentuojama. Ir čia mes kalbame apie SP7 finansus. Tai yra pinigai skirti tai veiklai, kuri buvo numatyta iki šiol. Artemis ir Enijak atžvilgių audito rūmai parengė kvalifikuotą nuomonę. Auditorumai teigia, kad negali tinkamai įvertinti klaidų e, lygio. Šios dvi įmonės buvo įvertintos ir paklaida buvo apskaičiuota pagal nacionalinės taisyklės. Tos nacionalinės taisyklės skiriasi. Todėl auditorumai pasakė, kad negali apskaičiuoti vidurkio Todėl, kad, tarkime, A valstybės narės taisyklės netitinka B valstybės narės taisyklių, tai kas yra leidžiama A, neleidžiama B ir panašiai. Vadinasi, auditorumai negalėjo paskaičiuoti vidurkio, kadangi buvo skirtingai nacionaliniu lygiu vertinama paklaida. Būtent todėl buvo renkta kvalifikuota nuomonė. Kaip žinote, Aš siūlau atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą. Norėčiau, kad Excel ir audito rūmai oficialiai nacionalinėms institucijoms išsiųstų dokumentus, kad parodytų, kaip buvo apskaičiuojama paklaida. Iš Excel dokumentų Matome, kad 85-90 procentų valstybių narių, kurios dalyvavo, e, e, Taigi 85-90 procentų valstybių narių atveju buvo vadovaujamasi nacionalinėmis taisyklėmis, kurios buvo priimtos pagal reglamentą, taigi viskas oficialu ir teisėta. Aš manau, kad e, kaip e, pranešėjas galiu e, siūlyti patvirtinti tą biudžetą ir reikalauti, kad kitais metais ta problema būtų išspręsta. Dėkuoju, ponė Marinesko, ar šešėliniai pranešėjai norėtų pasisakyti, ponas Poš. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Aš pritarčiau pranešėjo nuomoniai. Europos parlamentas nusprendė, kad Artemis ir Enijak biudžeto vykdymo patvirtinimas bus atidėtas. Šios dvi įmonės negalėjo vykdyti numatytų sąlygų. Mes komitete esame diskutavę apie įvairias procedūras, kuriomis vadovaujasi finansinės institucijos. Nacionalinės finansinės institucijos teigiamai vertino tai, ką sakė Artemis. Aš džiaugiuosi, kad pagal horizontą 2020 bus garantuojami tolesni veiksmai ir aš tikiuosi, kad tolesnėme laikotarpėje su problemomis mes nebesusidursime. Atrodo, kad bus sutarimas tarp audito rūmų ir šių dviejų įmonių. Atrodo, kad tas sutarimas buvo pasiektas. Birželio pirmąją dieną buvo patvirtintas tas susitarimas, tuo džiaugiuosi ir viliuosi, kad parlamentas toliau nebesusidurs su problemomis dėl to biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Dėkoju. Ar norėtumėte dabar sureaguoti? Labai ačiū, man atrodo, kad mes puikiai bendradarbiavome šioje srityje. Dėkoju už tą bendradarbiavimą. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tai suteikiu žodį komisijai. Ar norėtumėte pakomentuoti? Tai ne prievolė, tai nebūtina, tik jei norite pasisakyti. Aš atstovauju Connect generaliniam direktoratui. Mes bendradarbiavame su Artemis Senijak ir dabar Excel. Džiaugiamės, kad buvo padaryta pažanga ir kad Buvo dabar patvirtinta, kad paklaidos yra kontroliuojamos. 90 procentų valstybių narių pateikė e, tas procedūras, kuriomis vadovaujasi. Mes e, džiaugiamės, kad e, buvo gauta teigiamų rezultatų iš to susitarimo. Dėkoju. Atrodo, kad daugiau niekas žodžio neprašo, taigi diskusijas šiuo klausimu baigiame ir periname prie 17 darbo tvarkės punkto. Tai yra 2014 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas es bendrasis biudžetas Europos vadovų taryba ir taryba. E, tikimės, kad ponas Černeski tuoj grįš į salę. So Labai atsiprašau dėl tokios pauzės. Diskusijos su, su komisaru Kanjete vyko kur kas trumpiau negu tikėjomės, todėl na, dabar atsirado tokia pauzė. But Mr. Czarnecki should be here any minute, I guess. Tikiu, kad ponas Černeskis pasirodys bet kurią akimirką, ar ne? Okay, let's move on um, with, the, um, with the council. Kągi, tuomet pereikime e, prie šio e, pranešimo. E, žodis ponui Černeski. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai atsiprašau, kad vėlavau, bet aš tikėjausi, kad 11 valandą tik tai man reikės pasisakyti, na, bet štai jau atvykau. Pone pirmininkė, kolegos, Deja, situacija vis dar nepasikeitė. Trūksta tinkamų veiksmų, kalbant apie šį biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Balandžio mėnesio informacija rodo, kad yra padidintos išlaidos ir įsipareigojimai yra viršijami. Visgi taryba laikosi tylos, tokios gėdingos tylos. Vadovų taryba ir taryba Europos parlamentui teikia metinę veiksmų ataskaitą, bet neįmanoma patvirtinti biudžeto, kadangi kol kas mes nežinome, kokia buvo vykdoma reali veikla. Mes nuolat prašome ir pažangos ataskaitų apie esamus projektus ir prašome detalaus išlaidų e, paskirstimo pagal datą. Visgi trūksta informacijos. labai trūksta informacijos apie poveikį tarybos biudžetai na, tokių veiksmų. Taryba taip pat e, numato patvirtinti Elgesio kodeksą. Tik 3 iš 27 klausimų pateiktų tarybai Mūsų komiteto apie 2014 finansinius metus gavo atsakymus. E, gavome labai nedaug dokumentų. Vadinasi, taryba ir toliau nepateikė atsakymų į mūsų klausimus. Tarybos išlaidos turi būti tikrinamos taip pat kaip ir kitų institucijų, tačiau tai nėra daroma. Trumpai tariant, kiekvienais metais situacija yra tokia pati. O mūsų reakcija taip pat turi būti nusikli. EPP, e Dėkoju. Dabar šešėlinėse pranešėjas, ponas Ždėchovski. Labai ačiū. Dėkoju ponui Černeckiu. Manau, kad jo pranešimas puikus. Jis atsižvelgia į visus mums rūpimus klausimus apie Europos vadovų tarybą. Aš pritariu viskam, kas ten yra dėstoma, pritariu sprendimui, kad negalima patvirtinti uh, biudžeto įvykdymo 2014 metų. Nuo balandžio, kai buvo atidėtas biudžeto tvirtinimas, niekas neįvyko. Taryba nereaguoja į mūsų rekomendacijas rimtai. Man atrodo, pati didžiausia problema yra bendradarbiavimo su šia institucija trūkumas. Tos bendradarbiavimas iš vis neegzistuoja, todėl negalime ir patvirtinti biudžeto. Labai trūksta skaidrumo. Taryba tik e, apsimeta, kad neturi jokios atsakomybės prieš Europos piliečius, bet po Brexito akivaizdu, kad viskas, kas yra daroma, turi būti daroma skaidriai. Dabar privalome spręsti e, šią problemą, turime pagalvoti apie reformą. Reikia nepamiršti to, kas ką tik įvyko Junktinėje karalystėje. Rūdienį mes norėtume suorganizuoti seminarą, kuriame bus kalbama apie tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir vėliamės, kad priimsime sprendimą, kuris bus skaidresnis. Europos Sąjungos institucijos teigia, kad yra skaidrios ir kai kurios iš tiesų tokios yra. Tačiau Šiuo atveju kai kurių institucijų reputacija yra labai prasta. Visą tai vertina mūsų visuomenė. Man atrodo, kad tos institucijos, kurių reputacija geresnė, turėtų užtikrinti ir kitų institucijų reputacijos gerinimą. Būtent todėl privalome vesti dialogą su taryba. Na, dabar po jo Nelas Inder. Dėkoju, atsiprašau, kad e, tik dabar grįžau, tiesiog negalėjau dalyvauti. Aš labai džiaugsiuosi, jei šis komitetas vėl pradės dialogą su taryba. Reikia renkti biudžeto įvykdymo patvirtinimą dėl e, pirmųjų šių metų mėnesių. Mes buvome susitikę su tarybos atstovais, e, priminėme savo tokius e, istorinius prašymus, sakėme, kad e, būtina pakeisti jų darbo metodus. Noriu priminti, kad aš savų laikų teigiamai vertinau tarybos pareiškimus. Tuomet mūsų komiteto pirmininkė parodė, kad galimas tam tikras lankstumas dar pirmininkant Niderlandams. Bet susitikimo su taryba metu taryba pateikė tokią mintį, kad klausimai, kuriuos mes tarybai užduodame apie e, biudžetą, neprivalo būti atsakyti. Taryba teigia, kad čia galioja toks principas mutatis mutandis, kad į tą patį klausimą yra toks pat atsakymas. Taryba teigia, kad e, nebūtinai tie klausimai turi būti siūri ir apriboti tik tai biudžeto vykdymu. Tai reiškia, kad mes galime siūsti tarybai klausimus, kurie mums yra rūpimi, bet kokius klausimus, kurie mums kaip e, biudžeto kontrolės komitetui yra aktualūs. O taryba turėtų į tuos klausimus atsakyti. Tai būtų toks normalus dialogas tarp uh, parlamento ir tarybos. Man atrodė, kad taryba buvo pasiruošusi išnagrinėti tuos klausimus, juk atsakymai būtų labai naudingi pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Mes, aišku, nenorime čia grasinti tarybai, kad jie atsakytų į tuos klausimus bet atsakymai mums iš tiesų reikalingi. Reikėtų pagalvoti, kaip pasitelkti tuos atsakymus. Kaip jau sakiau, savo laiku man atrodė, kad viskas bus išspręsta. Aš pati ir mano kolega susitiko su tarybos atstovais Ir net pirmininkė mane, kad egzistuoja tam tikras lankstumas, kuriuo būtų galima pasinaudoti. Aš noriu pasakyti, kad susitikome su tarybos atstovais, ne su pirmininkavimo atstovais. Tai mes čia žiūrėjome ne į politinę, ne į politinį lygį, šiek tiek žemesnį, tai Aš nežinau, kaip dabar bus toliau. Gal nauja pirmininkaujanti valstybė neturės tokio istorinio bagažo ir e, galės veikti tinkamiau. Gal tuomet taryba bus mums atviresnė. Būtų gerai, jeigu taryba atsakytų ir mes tuos atsakymus galėtume pasitelkti vykdydami savo darbą. Dabar mes esame tokioje situacijoje, kad neturime reikiamos informacijos. Jeigu taryba viską vertintų rimtai, tai tada išnagrinėtų mūsų klausimus. Tai yra labai svarbu. Mes čia turime naudoti savo teisėmis, e, turime teisę gauti daugiau informacijos ir vesti dialogą su taryba. Būtina daryti pažangą čia. Kol kas e, situacija yra labai nemaloni. Mes e, tiesiog vedžiojame už nosios, taryba mus ignoruoja ir nesijimama jokių veiksmų. Akivaizdu, kad situacija prasta. Aš manau, kad galėtume dabar pabandyti užmėgsti tą dialogą. Gal antrosios biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalies atveju galėtume užtikrinti tą dialogą. Labai ačiū, dėkoju už jūsų išsamų pasisakymą. Gal tarybos atstovai norėtų pasisakyti, būtų iš ties įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ne, nesate pasiruošę. Kągi, tokiu atveju aš ir pats norėčiau pasisakyti. Noriu Jūs informuoti, kad Apko Fergoštat pranešimas apie galimą institucijų struktūrų pritaikymą dabar jau buvo paankstintas. Mes manome, kad tas pranešimas bus nagrinėjamas plenarinėje sesijoje jau spalio mėnesį. Šiame komitete aš esu pranešimo pranešėjas šiuo klausimu. Taigi, manau, kad jau rugsėjo 5 mes galėsime aptarti šį klausimą komitete. Pasiruoškite, aš pateiksiu pranešimo projektą septintoje dalyje bus kalbama konkrečiai apie šios aspektus. Labai lauksiu jūsų pastabų. Mes aptarsime viską. Manau, kad pakeitimus bus galima teikti iki rugsėjo 13 dienos. Ar pranešėjas norėtų dar pakomentuoti? Ačiū pirmininkė. Aš visiškai pritariu savo kolegai. Be to, tikiu, kad reikėtų pasistengti užmėgsti konstruktyvų pokalbį, kurį siūlė ponia Jala Sender. Reikėtų tarybos atstovams pasiūlyti ariškos kavos ir gal tai padėtų mums konstruktyviai pasikalbėti. Dėkoju. <coughs> <coughs> Arba britiškos e, arbatos, o gal e, lenkiškos dėktinės. Kągi, e, baigiame diskusijas šią temą. Ir dabar darome pertrauką iki 11.30, kadangi pagal numatytą darbo tvarkę 11.30 mes sulauksime atitinkamų pranešėjų. Tada ir pakalbėsime apie tyrimą, kaip ES ir valstybės narės užtikrina ES lėšų skaidrumą ir prieinamumą. Nu, grįšime 11.30 ir aptarsime paskutinį darbo tvarkės klausimą šiame komitete iki atostogų. Dėkoju.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

dalykai pas mane labai pavyko reikia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

Welcome everyone to the Sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdžio pratesimą. Paskutinis punktas mūsų darbo tvarkėje, paskutinis klausimas prieš vasaros atostogas, mm, tai yra studija apie tai, kaip ES valstybės narės uh, E, e, sprendžia klausimus susijusius su skaidrumu ir ES lėšų panaudojimu. Ačiū. Aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbi, svarbus tyrimas. Jūs žinote, kaip uoliai aš kovoju už skaidrumą, panaudojant ES lėšas. Mes e, e, tikrai siekiame, kad būtų absoliutus skaidrumas, e, kai kalbam apie klausimus susijusius su mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimu. Nes būtent jie sumoka ES biudžetą, taigi svarbu, kad būtų visiškai aišku, kaip tos lėšos yra panaudojamas. Aš e, atstovauju tokį judėjimą, kuris buvo įsteigtas internete. E, aš manau, kad technologijos gali padėti mūsų svarbiame darbe ir piliečiams taip pat, pasinaudojant internetu, yra paprasčiau sužinoti visus jiems rūpimus klausimus, taip pat ir susijusi su politiniais sprendimais. E, taip pat tai gali leisti sumažinti valdymo išlaidas, mm, informacijos klaidos e, išlaidas ir panašiai. Jeigu turime aiškiai informaciją apie tai, kaip e, naudojamos lėšos, Tai mums paprasčiau yra įvertinti ir kokie ES finansuojamų veiksmų rezultatai. Per ekonominę krizę buvo sumažintos viešosios išlaidos ES visose valstybėse narėse. Taigi dabar svarbu prioritetizuoti ir užtikrinti, kad valstybės lėšos yra panaudojamos optimaliai ir kad um, jos teikia naudą ES piliečiams ir įmonėms. Ir svarbu užtikrinti skaidrumą administracinių lygmenių, užtikrinti, kad administracijos ir vieši asmenys būtų atskaitingi visuomeniai. Taip pat svarbus skaidrumas vertinant politinių įgaliojimų įgyvendinimą. Būtina kontroliuoti, kaip išleidžiamos lėšos. Ir tai gali padėti sukurti pasitikėjimo ryšį tarp piliečių ir institucijų. Skaidrumo principas turi būti taikomas e, e, viešai administra, viešajam administravimui. Ir tai e, padėtų labiau įtraukti piliečius ir įvertinti, ar teisingai parinkti mūsų prioritetai. Taip pat svarbu, kad piliečiai suprastų administracijų padarytus sprendimus ir taip stiprėtų piliečių pasitikėjimas institucijomis. Nes e, iš tikrųjų svarbu, kad e, visi sprendimai būtų priimami nešališkai ir objektyviai. Ir tam reikia įtraukti piliečius į demokratinį procesą. Taigi, kuo daugiau piliečiai žino apie e, valdžią, tuo E, veiksmingesnis e, valdymas. Po to, kai JAV buvo priimtas informacijos laisvės e, įstatymas, šis principas yra užtikrintas ir dabar bet kas gali gauti atitinkamą informaciją, be abejo laikantis taip pat ir konfidencialumo reikalavimų. Mūsų atliktas tyrimas rodo, kad vis dar reikia daryti pažangos, jei mes norime e, užtikrinti galimybę gauti informaciją. 2011-2012 metais ES užsibrėžė ambicingą tikslą iki 2015 užtikrinti, kad e, mažiausiai 60 procentų piliečių turėtų ir 80 procentų e, kompanijų turėtų galimybę gauti informaciją apie viešąjį administravimą. Tai yra taip pat būtina kovojant su korupcija. Ir skaidrumas tikrai yra labai svarbus šiuo požiūriu. Taip pat būtina um, užtikrinti e, skaidrumą, kad e, būtų veiksmingesnė konkurencija vidaus rinkoje. Bet e, dėja, mūsų tyrimo rezultatai ne visai tokie, kokiu mes būtume norėję. Aš Dabar suteiksiu žodį ekspertams ir ačiū Jums už atliktą darbą. Ačiū, mm, ponas Volim. Dabar suteiksiu žodį tyrimo atlikusios mm, organizacijos atstovams. Ir šiandien čia lankosi dr. Jorge Nunes Ferrer iš Europos politikos studijų centro ir ponia Katarina Erhardt iš Londono ekonomikos um, mokyklos. Ačiū. Ačiū. Labai trumpai. E, mūsų mano savame organizacija ir Londono ekonomikos mokykla atliko šį darbą o aš vadovavau šiam darbui. Pirmiausia, kontekstas. Tyrimas skirtas skaidrumui. Mes nagrinėjame pirmiausia, kas tai yra. Yra skirtingi skaidrumo tipai. Pirmiausia, skaidrumas susijęs su fondų, su lėšų gavimu skaidrumas susijęs su lėšų panaudojimu. Suprantame, kad jums aktualu žinoti, kur išleistos lėšos. Taip pat e, svarbu aiškintis ne vien klausimus susijusius su korupcija ar kontrolė, svarbu taip pat e, užtikrinti, kad visose regionuose suinteresuotos šalis turėtų galimybę susipažinti su gerosios praktikos pavyzdžiais. E, būtina kalbėti apie sėkmingus pavyzdžius, kur jie yra, ir kaip atrodo. Taigi kalbame ne vien apie skaidrumą, bet e, apie platesnį kontekstą. Taigi dokumente pirmiausia žiūrima į tai, kokie yra teisiniai reikalavimai, tada nagrinėjama, kaip jų laikomasi ir taip pat e, ar jie yra aiškus ir suprantami, nes tai yra labai svarbu skaidrumo požiūriu. Mm, svarbu, kad ne vien būtų oficialus skaidrumas, bet kad praktiškai jis būtų e, įgyvendintas, nes gali būti prieinamos tam tikros priemonės, bet jeigu sunku suprasti kažkokią informaciją taip, kaip jinai pateikta, tai tuomet, aišku, viskas komplikuojasi. E, na, mes kalbėjome apie tai, kaip panaudojamos lėšos iš bendrų fondų, iš daugiametės finansinės programos, iš tiesiogiai valdomų fondų ir taip pat e, žiūrėjome į EDF. Ir tai sukelia tam tikrų problemų. Prancūzijos pavyzdį e, nagrinėjome. Prancūzija turi um, užjūrio teritorijų. Na ir kai kurią informaciją nagrinėti yra sunku. Būtent Prancūzijos atveju specifika yra sudėtinga. Tai mano kolegė dabar prates. Ačiū, labai diena. Pirmiausia, trumpai apžvelgsiu mūsų tyrimą. Kokie buvo mūsų tikslai ir metodai, siekiant įsiaiškinti E, klausimų susijusių su domenų skaidrumu. Mes e, pirmiausia e, žiūrėjome į tai, kokie yra fondų tipai - tiesioginio, netiesioginio valdymo fondai. Ir EDF, kaip sakė kolega, mes taip pat žiūrėjome į anksčiau atliktą tyrimą, kuris buvo užsakytas 2009-aisiais parlamento. Taip pat žiūrėjome į Europos skaidrumo iniciatyvą, atlikome teisinę analizę atitinkamų pirminių ir antrinių teisės aktų. Mūsų teisės ekspertė Michelle Fink tai padarė iš mūsų ekonomikos mokyklos išnagrinėjome šešis konkrečius pavyzdžius iš tų regionų, e, kuriuos matote - Suomija, e, Lenkija, Belgija, konkrečiai Valonija, Vokietija, e, Baden-Bundeberg, Prancūzija, ir Italija, konkrečiai Lombardijos regionas. Ir galiausiai po to, kai surinkome visus šios duomenys, mes atlikome analizę, palyginome situaciją e, visose šalyse ir tarp fondų. E, turime tris tikslus išsikėlę. Pirmiausia, bandėme išsiaiškinti, e, kiek laikomasi teisinių reikalavimų. Antra, norėjome išsiaiškinti, kurios valdžios institucijos viršyje šios reikalavimus ir galiausiai siekime išsiaiškinti, kurie veiksniai teigiamai ar neigiamai įtakoja duomenų skaidrumą ir galimybę juos gauti. Toliau metodologija. Taigi prieš pradėdami tyrimą mes turėjome pirmiausia, apsibriežti savokas, sukonkretinti, e, ką reiškia skaidrumas, ką reiškia prieinamumas e, ir pagal sutarties dėl ES veikimo e, straipsnis, 15 straipsnis nu, nurodo, kad institucijos turi užtikrinti skaidrumą ir piliečiai turi žinoti, kaip yra panaudojamos atitinkamos lėšos. Piliečiai turi turėti galimybę lengvai ir patogiai gauti su to susijusią informaciją ir atitinkami reikalavimai susijęti yra formatas ar PDF ar Excel formatu, tai teikiama kokia kalba skelbiama e, ir kiti reikalavimai. Ir antra, ta informacija turi būti skaidri. Mes taip suprantame, kad ji turi būti pirmiausia suprantama ir taip pat yra reikalavimai apie tai, kurie kokie elementai turi būti įtraukti. Pirmiausia, pavyzdžiui, turi būti e, lėšų gavėjo e, vardas, pavardė ar pavadinimas ir priemonė, kuri yra finansuojama. Taigi, turi būti skelbiamas naudos gavėjų sąrašas, jis turi būti prieinamas ir skaidrus. Ir mūsų tyrime mes pateikėme atitinkamas lenteles pagal fondus ir išvardėjome taip pat, kokie yra reikalavimai keliami atitinkamų lėšų atveju. Toliau mūsų tyrimas ir jo išvados. Mes žiūrėjome pirmiausiai pasidalėjimą į valdymą, apie 50 procentų biudžeto yra valdoma bendrai. Ir mes žiūrėjome į regioninio vystimosi fondą, Europos socialinį fondą, Europos žemės ūkio e, ir kaimo plėtros fondą, Europos e, jūros žuvininkystės fondą bei Europos žemės ūkio garantijų fondą. Mes nežiūrėjome į sanglaudos fondą, nes tai buvo neaktualu tose regionuose, kuriuos mes nagrinėjome. Ir Mūsų išvados buvo tokios, kad apskritai reikalavimų laikomasi, bet e, yra daug išorės veiksnių ar perkelimo į perkeltų į nacionalinę teisę nuostatų, kurios gali mm, kelti trukdžių įgyvendinant. Mes manome, kad e, eiliniams piliečiams, kai kuriais atvejais, gali būti sudėtinga, mm, apie ką kalba. Mes padarėme dar vieną įdomią išvadą dėl decentralizavimo. Šiek tiek nesutarė mūsų apklausti asmenys, daugelis e, mane, kad decentralizavimas padeda skaidrumui, nes tada institucijos glaudžiau bendrauja su naudos gavėjais, geriau supranta jų poreikius, o kiti laikėsi priešingo požiūrio ir sakė, kad decentralizavimas lemia nereikalingus sunkumus. Ir galiausiai, kalbant apie bendrą valdymą, ta pati situacija e, susijusi su visais fondais. Socialinė žiniasklaida, mm, visuomenės informavimo priemonės gali padėti didinti skaidrumą. Tokia mūsų išvada. Dar vieną skaidrę matote e, lentelę, kur yra pažymėta mm, kryžiuku, kai reikalavimų nesilaikoma. Jeigu yra du e, kryžiukai, vadinasi, du ar daugiau reikalavimų neįvykdyti NA reiškia, kad nėra informacijos, bet informaciją gausime vasarą. Tiksliau, e, tai reiškia, kad nebuvo skirta lėšų iš konkretaus fondo konkrečiam regionui. Taigi ši lentelė rodo, kad apskritai institucijos tenkėsi atitikti, užtikrinti atitikti, laikytis e, visų reikalavimų, skelbti naudos gavėjų sąrašus, bet e, atitiktis ne visada užtikrinama šimtų procentų. Jeigu norite žinoti, kokia institucija konkrečiai atsakinga už naudos gavėjų mm, sąrašą, mūsų prieduose yra visa su to susijusi informacija ir kur jos ieškoti. Mm, dar e, Europos jūrų ir žuvininkystės e, fondo atveju matome, kad yra trūkstamų elementų. Matome, kad reikalavimų laikomasi e, Italijoje ir Suomijoje. Skaičiai yra tikrai neblogi. Ir yra taip pat ir tokių atvejų daugelį valstybių narių, kai yra viršėjami reikalavimai. Vokietijoje, pavyzdžiui, valdžios institucijos skelbia nuorodas internete, kur yra papildomos informacijos apie tai, kokias lėšas gauna naudos gavėjai. Lenkijoje yra interaktyvų žemėlapiai, kur teikiama papildoma informacija, o Suomijoje įdomu tai, kad e, kasdien yra atnaujinama informacija apie tai. Taip nėra kitose valstybėse narėse, tikrai kasdien e, informacija netnaujinama. Ir dar Italijoje įdomi iniciatyva yra pateikiami naudos gavėjų mokesčių kodai ir tai e, leidžia gauti tikrai labai daug informacijos. Dabar pereinu prie tiesioginio valdymo. Mes e, nelabai daug laiko skiriame šiam klausimui, praktiškai visiems e, šis rytis yra pažįstama, mes galvojame tik apie tos fondus, kuriuos valdo ES institucijos ir agentūros. 2007-aisiais, kaip žinote, buvo sukurta finansinio skaidrumo sistema ir įsteigta domenų bazė, kurioje surinkta visa informacija vienoje vietoje, kas yra tikrai e, gera, novatoriška priemonė, užtikrinanti prieinamumą ir kuri gali būti toliau tobulinama mūsų nuomonė. E, trumpai parodysiu, kaip ši priemonė atrodo. Paiešką atlikti pakankamai paprasta, gerai, jeigu žinote, kuris generalinis direktoratas paskirsto lėšas, taigi reikia tam tikros papildomos informacijos, kad būtų galima sėkmingai veikti, e, dirbti su šią sistemą. Taip pat e, matome, kad eiliniams piliečiams ne visada paprasta žiūrinti projekto prašymą, suprasti, kaip ir kam panaudotos lėšos. Toliau netiesioginis valdymas. E, šiuo atveju trečiosios šalis gali būti e, patikėtos kaip ES lėšų panaudotojas ar paskirstytojas. Mes žiūrėjome į trečiasias šalis, kurios turi biudžetinius įgaliojimus. E, čia konkrečiai kalbėtume apie plėtros kontekstą, taip pat tarptautinės organizacijos, kur, kurios užsieima humanitarinę pagalbą arba mokslinių tyrimų skatinimu. Taip pat e, žiūrėjome į Junktinių tautų ir Pasaulio banką, banko informaciją. Na ir čia e, yra reikalaujama skelbti informaciją apie naudos e, gavėjus arba ES tinklalapyje, arba trečiosios šalies ar partnerės tinklalapyje. Tai daroma ne visada, turime pasakyti. Pažiūrėjome į trečiasis e, šalis, žiūrėjome į pasirinkimo narystiai priemonę ir padarėme išvadą, kad informacija ne visada prieinama ir skaidri. Mes radome mm, firom ir Turkijai, Turkijos mm, naudos gavėjų informaciją. E, net neradom informacijos apie Serbiją ir kitas e, kai kurias šalis. E, ir ne visada, ne visais atvejais yra skelbiama informacija apie lėšas, kurios yra skirtos jungtinėms tamtoms ar pasaulio bankui. Ir sunku gauti informaciją apie visas tarptautinės organizacijas. Ir galiausiai dėl EAF fondo jų tinklalapyje yra skelbiamas finansinių tarpininkų sąrašas nurodoma, kaip yra paskirstamos lėšos, bet nėra skelbiama informacija apie galutinius naudos gavėjus. Iš principo dėl to, kad tai yra labai jautri informacija ir tai yra tiesiog neįmanoma. Bet kalbame apie žymiai mažesnę biudžeto dalį negu pasidalymojo valdymo atveju. Dar trumpai parodysiu, kaip yra paskirstytos lėšos tarp dešimties didžiausių tarptautinių organizacijų. Tai yra naujausi mūsų turimi duomenys. Taigi trumpai e, peržvelgsiu ir tada atiduosiu žodį Jorge, kuris plačiau pakalbės apie Europos e, vystimosi fondą. Trumpai kalbėsiu. Svarbiausia, e, kalbant apie EDF, reikia pripažinti, kad tai yra sudėtingas rytis nes e, šis fondas neįtrauktas ES biudžetą ir metinę finansų programą, todėl taisyklės yra šiek tiek kitokios. Taip pat e, šis fondas yra specifinis tuo, kad labai daug lėšų ateina iš biudžetinės paramos. Tai ne tas pats, kaip, pavyzdžiui, struktūriniai fondai, taigi yra tiesiogiai skiriama e, lėšos biudžet, vyriausybėms, kad jos tvarkytų savo veiklą. Taigi padėtis labai kaip skiriasi. Dar vienas dalykas. Peržiūrėjome tris atvejus - Nigerijos, Haičio ir Vanuatų. Nes tos visos valstybės yra visiškai e, kitokios. E, jos yra ramiajame vandeninė Afrikoje ir e, dar kitose zonose. Todėl mes supratome, kad reikia vertinti skirtingai tas šalis ir jų biudžeto galimybės ir e, galėsime peržiūrėti labai daug valstybių ir pamatysime, kad jų vyriausybės veikla labai ženkliai skiriasi nuo ES. Nigerija yra daugybė milijonų e, gyventojų, 36 valstijos, federalinė struktūra. Iš pradžių bandžiau susisiekti su tai žmonėmis raštu, gavau atsakymą raštu, paskui paskambinau, kad suprasčiau maždaug konkrečiau, koks jausmas yra dirbti Nigerijoje. E, taigi, e, mes negalėjom pasiekti visų administracijos lygmenų. 36 valstijos reiškia 36 federalinės vyriausybės. E, kad ir kokia būtų ES delegacija, jei toks darbas būtų labai sunkus. O dabar aš norėčiau trumpai apžvelgti. Visi kalbėjo apie tai, kad ES pagalbos dėka. Ir tiesioginių pilietinės visuomenės projektų finansavimo dėka padidėjo valstybių skaidrumas ir poreikis skaidrumui išaugo taip pat. Iš dalies tai buvo susijęs su ES padarytų spaudimu. Tai yra palankus žingsnis. Ar tai reiškia, kad ES panaikino tokias problemas kaip korupcija Nigerijoje? E, ne, bet e, turim suprasti, kad ši pagalba padarė geros įtakos. Ir ten dirbantys žmonės susidarė įspūdį, kad e, jie daro įtaką. Tai yra gerai. Jeigu ieškote informacijos apie EDF fondą, tai pamatysit, kad netaip jau lengva ją rasti, netaip jau lengva ją suprasti. Neretai projektų aprašymų trūksta, bet to nemažai projektų yra vykdomi netiesiogiai, nes mums reikia biudžetinės paramos. Klausimai, kurie iškilo uh, vykdant projektus, paaiškėjo, kad kiekvienos valstybės administraciniai gebėjimai skiriasi. Ne tik tos trys valstybės tai galėtų būti apibūtos, tai yra platesnio masto problema ir jų e, lygio negalima jokių būdų lyginti ES lygiui. Mes jokių būdų nesakome, kad pagalba besvysančiom šalims gali būti kontroliuojama lygiai taip pat, kaip e, parama skiriama ES valstybėms, taip pat lūkesčiai turi skirtis. Įdomu buvo tai, kad e, skaidrumo buvo prašoma iš vietos ir suinteresuoti subjektai norėjo sužinoti, kaip bus gaunamas finansavimas. Ir, ir paaiškėjo, kad ES operacijų skaidrumas yra labai didelis uždavinys, nes vietos žmonės norėjo žinoti, kaip tos operacijos vykdomos. Taigi iš esmės mes tą supratome, bet kaip aš jau sakiau, pirmiausia, reikėtų turbūt stengtis e, palengvinti informacijos gavimą. Informacija visuomeniai turėtų būti aiškiau suteikiama, organizuočiau e, įtrauk, pateikiama internete. Turėtų būti labiau matoma, kas kaip vyksta ir žmonėms rasti tą informaciją apie projektus turėtų būti lengviau. Taip pat su Europos investicijų banku diskutavome apie tai, kaip jie dirba. Europos investicijų bankas, kaip rodo e, mūsų patirtis, turi veiklos tik tai Nigerijoje, kitose mūsų analizuotose šalise nieko e, nedaro EIB, bet EIB turi savo vertinimo sistemą, skundų mechanizmą ir net ne ES subjektai gali skūstis apie ES banko veiklą ES ombudsmenui. Jie mano, kad problemų yra mažiau, nes EIB išduoda paskolas, kurias reikia gražinti. Taigi jos kaip ir geriau gali kontroliuoti projektus ir be to jų operacijų skaičiai netokie patys kaip mūsų. Taigi mes dabar e, matome, kad Europos investicijų banko operacijas yra lengviau suvaldyti. Mm, skelbia informaciją EIB bet taip pat informacijos e, skleidimo mastai yra ribojami. Apie kai kurias temas informacijos rasti yra sunkiau. Egzistuoja patikos fondai. Mes turime Vakarų Balkanų e, planą, kuris yra nepaprastai, nepaprastai sudėtingas, nes operacijų be galo daug. Kaip jau sakiau, EIB išduodamos paskolos yra leidžia lengviau kontroliuoti projektus, jie skelbia daugiau informacijos, galbūt e, e, internete rasti informaciją irgi nėra labai lengva, nes viskas yra laikoma jų duomenų bazėje. Europos investicijų bankas kiekvienais metais skelbia informaciją, bet e, jų duomenų bazės visuomenė negali pasiekti. Norėčiau pasakyti, kad atbėdamas apie EDF, kad čia turėtumėm pasirinkti kitokį metodą, kitokį požiūrį. ES valstybės narės turėtų pasverti skirtingus e, subjektus prieš pradėdamos su jais projektus ir galbūt analizė turėtų būti gilesnė negu būdavo iki šiol. Atliekant šią studiją mes e, gana nedaug turėjom galimybę apžvelgti e, šį sudėtingą ir išsamų projektą, Uh, Ačiū ir dabar mes tik užbaigsime. Kalbėtas išjungia mikrofoną. Um, um, Taigi, prieš užbaigdami mes norėtumėm dar pristatyti rekomendacijas. Taigi, manome, kad iš to, ką pasakėme, išplaukia logiška išvada, vietos administracija turėtų stengtis panaudoti technologinės priemonės turėtų pasirinkti lengvai suprantamas formuluotės. Vokietijoje tai jau buvo suprasta, būtina pasirūpinti, kad e, dokumentai apie fondus nebūtų per daug sudėtingi suprasti. Kitas dalykas, rekomendavome visą eilę vaizdinių priemonių, tokių kaip skaitmeniniai žemėlapiai, kuriuos naudoja Lenkija. Rekomendavome taip pat, kad būtų sukurtos visiškai prieinamos ir suderintos duomenų bazės, Taip pat naudojame, siūlome naudoti anglų kalbą kaip bendrąją kalbą ir e, vietos valiutą konvertuoti į eurus. Kai kurios valstybės narės ir regionai duomenys jau telkia vienoje vietoje ir tai yra puikus sektinas pavyzdys. Neparašėme, kad skirtingais lygmenimis gali egzistuoti paralelinės duomenų bazės, nes vis, visos duomenų bazės visuomet atneša papildomas vertės, bet to duomenys gali būti uh, sutelkiami, kaip kad yra Italija. Tokiu būdu mokslininkai gali naudotis į duomenimis ir gali ištirti šių studijų realų poveikį, pavyzdžiui, jų įtaką užimtumo lygmeniui. Kalbant apie EDF, dar paaiškėjo, kad stambiausios problemos kyla dėl nacionalinės vyriausybės administracinių gebėjimų ribotumo ir e, nesugebėjimo skelbti informaciją gyventojams, nes tos informacijos yra tiesiog nedaug. Ir galiausiai, kaip jau anksčiau sakėme, finansinė skaidrumo sistema yra sveikintina iniciatyva, bet ją galima pagerinti paprasčiausiai įtraukdami projekto aprašymą. Ačiū. Dabar esame pasirengę atsakyti jūsų klausimus, jeigu jų turite. So much. Labai ačiū. O dabar pradėkime diskusiją. Ponas Teikovski, pirmasis norėjo pasisakyti. Dėkui, pane předsedající. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti šios studijams autoriams už puikų atliktą darbą ir gerą dokumentą. Paskutinės tris dienas aš jį skaičiau su dideliu susidomėjimu. Mano nuomonė, e, tokią tematiką ES lygmenį turėtumėm daugiau nagrinėti. Ir ponas Valė apie tai mūsų posėdžio e, pradžioje kalbėjo. Aš šiek tiek norėčiau pasisakyti savo ruoštų, savo vardu. Man atrodo, kad ES lygmenių ir Europos parlamente šis fondas yra tarsi pamirštas. Mes dabar posėdžiavome prieš pat vasaros atostogas, bet jau dabar matome, kad skaidrumas išlieka viena iš rimčiausių problemų, net ir mūsų komitete. Aš pats esu iš Čekijos. Ir mes iš ES biudžeto gauname gana daug pinigų, dėl to mums pasisekė. Tačiau kartais fondų paskirtis yra neteisingai suprantama. Aš nežinau, ar tikrai taip atsitinka dėl skaidrumo stokos. Mano nuomonė. Taip yra todėl, kad mes nepakankamai bendraujame, nepakankamai kalbamės su visuomenė. Ir visuomenė nežino, kaip tie pinigai yra panaudojami. Kartais Čekijoje pinigai yra pinigais yra piknaudžiaujama, bet mes paprastai nekalbam apie tai, kad e, tam tikra suma pinigų buvo skirta vienam ar kitam regionui pagelbėti. Čia kalbame apie tos regionus, kurie ilgą laiką skurdo. Mes neaiškiname žmonėms, kaip pinigai panaudojami. Šioje studijoje yra labai gerų pavyzdžių, rodančių, kodėl Čekijos piliečiams ir europiečiams bendrai būtina e, reklamuoti ES. Mano nuomonė svarbiausia yra užtikrinti ryšį tarp mokesčių mokėtojo ir ES biudžeto. Labai dažnai aš e, esu ieškojęs e, dokumentų apie Europos biudžetą ar duomenų. Ir aš galiu pasakyti, kad e, nesigirdamas esu geri, labiau negu vidutinio lygio informacijos technologijų naudotojas, bet man buvo labai sunku surasti tuos duomenis. Kartais tiesiog statistikos trūksta, kartais duomenų trūksta, kartais iškyla ir kitokių techninių problemų. Taigi, skaidrumas, mano nuomonė, labai svarbus, e, kad gautume informaciją. ES piliečiai paprasčiausiai neturi pakankamai galimybių pasiekti tą informaciją apie Europos biudžetą. Yra daug skirtingų svetainių ir e, nuorodų ir pasimesti labai lengva. Tai yra vienas iš didžiausių iššūkių. Aš jau nekalbu apie tai, kas vyko e, Britanijoje, kai buvo balsuojama už pasilikimą ar išėjimą iš Europos Sąjungos. Bet turėtume apie tai pagalvoti, suprasdami, kad viskas turėtų būti palengvinta. Aš dešimt metų vienoje E, bendrovėje buvau vadovas ir pasmačiau, kiek daug visokiausių reikalavimų buvo keliama iš ES pusės. Ir pavienės bendrovės turėjo užmėgsti ryšį su Europos komisija, kad suprastų, ko reikalaujame. Todėl aš galiu pakartoti, kad yra būtina sukurti interneto svetainę, kurioje būtų įsuteikta visa informacija. Mes negalime pakeisti turimų struktūrų. Mes turime pagalvoti, kaip jas pagerinti. Yra įmonių, kurios ima 25 tūkstančius eurų, o kitos pasiemusios tuos pinigus pusę pinigų pasilieka savo poreikiams. Todėl turime galvoti apie ryšio tarp institucijų ir piliečių pagernimą. Aš nesakau, kad Europos komisija tuo klausimu nedirba ir galėčiau pagirti čia esančius komisijos atstovus už padarytą darbą. Mes e, nenorime, kad uždėtas būtų tik ES ženkliukas ant vieno ar kito rezultato. Reikia, kad vietos valdininkai paaiškintų žmonėms, kas vyksta, iš kur tie pinigai ateina. Reikia, kad žmonės suprastų, kad e, mokėdama ES padaro savo įtaką regionams. Aš manau, kad kiekvienas Europos parlamento narys tą supranta. Europos fondai turi būti reklamuojami. Taigi, ponios ir ponai, dar vienas svarbus pasibėjimas. Anglų kalba, kaip oficiali kalba, po to, kas įvyko per referendumą. Ir čia e, tame projekte yra sakoma, kad anglų kalba turi išlikti. Ar jūs manot, kad anglų kalba ir toliau išliks svarbi komunikavimo kalba? Vis tik, aš labai džiaugiuosi, kad e, šis klausimas buvo įtrauktas šiandienos darbo tvarkė, nors e, jau ir ketvirtadienis prieš pat atostogas. Mano nuomonė, šį klausimą reikia stebėti ir juo diskutuoti nuolat. E, mes e, siekiame, kad komisija ir taryba dirbtų skaidriai, apie tai kalbėjome, bet taip pat turėtume pagalvoti apie pačių fondų skaidrumą. Aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad šiandien atėjote. Tikiuosi, kad galėsime prisidėti prie šio klausimo sprendimo. Ir esu labai e, pasiryžęs tęsti šią diskusiją po vasaros atostogų. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pakomenduoti? Ponas Celer. Čia, dargi, o... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pats norėčiau padėkoti tiems, kurie parengė šią studiją. Galų gale turime ES fondų apžvalgą. Tik nedidelė dalis tų fondų čia apžvelgta ir tik iš dalies matome, kas iš tiesų vyksta. Labai dažnai mes girdime kritikos, kad ES daro daug gero, bet tai lieka nepastebima. Ypač, pavyzdžiui, kai regioniai fondai paminimi, pa, panaudojami. Jeigu kažkas yra pastatoma, nutiesiama, projektas yra finansuojamas, vietos administracija susilaukia pagarbos ir padėkos už tai, bet jeigu kas blogai vyksta, tai tada ES tampa kalta, kad taisyklės per daug griežtos. Kai kalbame apie supaprastinimą, e, manau, kad jį reikėtų labiau akcentuoti turėtumėm pagalvoti, kaip suformuluoti atitinkamus straipsnius, kad e, žmonės besinaudojantis tais fondais žinotų, kokiamis sąlygomis jie prieinami. Dar vienas klausimas. Jūs kalbėjote Badeną Württembergą iš Vokietijos. Prie pat Bavarijos tas regionas yra. Šis regionas gauna mažiausiai paramos iš Europos struktūrinių fondų. Jeigu būtumėt e, kitą regioną Vokietijoje, Mecklenburg, pavyzdžiui, pasirinkę, tai vaizdas būtų labai kitoks, nes e, ten Europos fondų iš tiesų reikia. Ir mano nuomonė, ten visi gaunami finansiniai, e, visi gaunami fondai yra panaudojami iki galo. Tokį vieną dalyką noriu pastebėti. Dar vienas dalykas. Jūs kalbėjote apie Europos politiką ir jos finansavimo kryptis visomoje politikoje. Aš pats vystimosi komitete dirbu ir visi piktinasi, kiek daug pinigų tais ryšiai yra skiriama. Bet kasgi vyksta iš tiesų? Tai yra tarsi juodoji skylė. Labai sunku gauti informacijos. Taigi, kai kalbam apie biudžetinę pagalbą arba makrofinansavimą, suprantame, kad tas rytis visai dar nėra skaidri gana dažnai tokios valstybės, apie kurias jūs kalbėjote, neturi stiprių vyriausybės struktūrų ir aš galiu sutikti su prieš mane kalbėjusiu parlamentaru, kad padaryti dar lieka labai daug. E, šioje studijoje yra daug pateikta detalių, būtų gerai jas pastudijuoti, panalizuoti ir po to galėtumėm padiskutuoti, ar iš tiesų Europos fondai yra panaudojami ten, kur jų reikia, ar jie pasiekia tuos, kuriems jų labiausiai reikia, ar jie yra veiksmingai panaudojami. Deja, nemanau, kad taip yra dažniausiai, arba bent jau iš dalies. Labai svarbu piliečiams E, gauti tą informaciją. Skaidrumas turi būti garantuojamas. Kartais ES yra kaltinama dėl to, prie ko visai neprisidėjo, kad dėl to, kad kažkas yra negerai padaryta dėl regiono ar valstybės nacionalinių įstatymų. Bet aš dabar sugrįšiu prie savo pasisakymo pradžios. Labai dažnai, kai viskas gerai pasibaigia, ES yra pamirštama. Uh, Ines. Ačiū, Inesa Jala Sender. Sí, sí. Eh, gracias, presidente. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėjau padėkoti visų pirma už suteiktą informaciją. Kol kas dar visos jos neperskaičiu, bet pažiūrėsiu ją šiek tiek vėliau. Porą klausimų. Jeigu aš jūs teisingai supratau, jūs sanglaudos fondo nenagrinėjote, nes jūsų apžvelgti regionai tokios paramos negauna. Aš nežinau, kurį Lenkijos regioną jūs žiūrėjote, bet aš įsivaizduočiau, kad Lenkijoje struktūriniai fondai yra panaudojami aplinkosaugos, infrastruktūros, transporto projektams. Todėl aš nelabai suprantu, ką jūs pasakėte, kai teigiate, kad negalėjote išnagrinėti sanklaudos fondų, nes jo tarsi ir nebuvo. Aš nemanau, kad taip yra, bent jau Lenkijos atveju. Antras dalykas. Apibrėžiant e, dviejų koncepcijų - skaidrumo ir atsakomybės santyki. Ar jūs pagalvojote apie tai, kokį poveikį padarys vienam ar kitam jūsų pasirinktam regionui e, jų pačių specifika, pavyzdžiui, kur yra kiek gyventojų, ar labiau urbanistinis, ar kaimo regionas ir panašiai. Kitas dalykas - fondų kiekybė, kiekis. Tai nėra tas pats, kaip e, gauti didelę sumą ar nedidelę sumas iš kelių mažesnių fondų, galbūt e, kai viena bendra suma yra lengviau ją paskirstyti. Ir trečias dalykas, turėtumėm pagalvoti apie kiekvienos valstybės ypatingą struktūrą. Aš e, šiek tiek dabar e, norėčiau paprašyti pamastyti apie gerus, sėkmingus pavyzdžius. Decentralizacija, atrodo, egzistuoja abiem atvejais Gal galėtumėte šiek tiek daugiau papasakoti apie šios valstybės administracinę struktūrą, kaip fondai yra panaudojami. Keletas valstybių naudoja tuos pinigus nacionaliniu, centriniu lygmeniu, o kitose decentralizuota pozicija pasirinkta administracijos e, valdytojai ne visuomet e, vienodai paskirsto lėšas regionams ir kartais trūksta skaidrumo. Dar vienas reiškinys, kuris kelia nerimą, yra toks. Mums aktuali informacija apie techninę pagalbą ir kaip e, ji pasiteisina pritaikant naujus fondus ir palyginant juos su ankstesniais finansavimo etapais techninė pagalba yra tam tikra prasme varomoji tų fondų panaudojimo jėga. Būtų labai įdomu pamatyti uh, skaidrumo, prieinamumo uh, labui, kaip tie fondai yra panaudojami, kaip jie valdomi, kaip jie praktiškai pritaikomi. Ar uh, išvelgėte kažkokiu ypatingu problemu ar sunkumu dėl techninės pagalbos, galbūt ją būtų galima kažkaip tai pakoreguoti. Ir galiausiai, kaip jau anksčiau sakiau, neturėjau laiko šį dokumentą išstudijuoti detaliai, tačiau mažiūriu į išvadas ir ten jūs rašote, kad e, didesnio skaidrumo vienoje ar kitoje sistemoje, administracija sistemoje stoka e, E, yra rimta problema, komunikacijos sistemos nėra viešos. Ta pati galim pasakyti apie prieigą. Ar čia yra kokių ypatingų sistemų, kurios e, panaudojamos, kurios galėtų būti geresnės ar veiksmingesnės? Sakykim, e, kad kalbam apie specifinius regionus, kurie lyginame su kitais regionais. Taip pat kalbam apie skaidrumą skaidrumas atitinkamai e, turėtų sukurti viešumą ir prieinamumą, ar tai yra susiję ir galiausiai, ar ES kelia kokiu iniciatyvų, kaip e, pagerinti veiklą. Pavyzdžiui, jeigu jūs matėte, kad tos sistemos jau turi iniciatyvų, kurios e, leidžia užtikrinti geriau skaidrumo, ar taip darote, ar tai skatinate? Dėkoju. Ar pranešėjas turi pastabų? Ačiū. Kalbėsiu labai trumpai, kadangi komisija irgi dalyvauja šiame posėdėje. Aš skaitydamas tyrimą ir vertindamas mūsų grupės pastarųjų poros metų darbą, norėčiau sužinoti, ar komisija ketina pristatyti informacinių technologijų priemonę, kuri leistų sužinoti, Kokioje vietoje buvo gautas finansavimas iš regioninių ar socialinių fondų ir kaip galima įvertinti tuos rezultatus tam, kad piliečiai galėtų pasižiūrėti, kaip tos lėšos buvo panaudotos. Ar būtų įmanoma parengti tokią informacinių technologijų priemonę tam, kad būtų galima realiai pasižiūrėti, kaip buvo panaudotos tos lėšos. Toliau. Ar jūs ketinate įvertinti ribinės vertės ir pasižiūrėti į konkurso siūlymus, kadangi labai dažnai jos, jie yra kur kas žemesni negu rinkos kaina. Dėl to dažnai į procesą įsitraukia nusikalstamos grupuotės, tarkime, Italijoje mes tai dažnai matome. Uh, yra e, teikiami įvairūs pasiūlymai ir migracijos atveju. Tai mums yra įdomu, ar komisija ketina pristatyti naujas priemonės, kurios būtų skaidresnės. Tyrimas parodė ir komitete mes tai žinojame, kad egzistuoja uh, trečiųjų šalių finansavimas, bet tai nėra pakankamai skaidru, trūksta informacijos apie tai. Mes nenorėtume, kad Europos piliečiai manytų, jog tai yra politiniai kyšiai, kurie yra na, duodami tam, kad būtų gauta kažkokios naudos. Yra ir susitarimo su Turkija, ir su kitomis šalimis, tai nenorėčiau, kad piliečiai vertintų tą finansavimą kaip kyšį. Dėkoju. Aš pasistengsiu, kad posėdės baigtųsi laiku. Dabar leisiu pasisakyti ponė Erhardt ir ponui Ferrer. Leisiu jiems atsakyti į klausimus, o po to duosiu dvi minutės komisijai, kad atsakytų į pono Valį klausimus. Ir tada jau baigsime posėdį. Pirmininkas sako, kad jis gali dirbti ilgiau, bet reikia atsižvelgti į darbo tvarkos taisyklės. Ponas Ferrer, daug buvo išsakyta pastabų, tai pasistengsiu sureaguoti bent tik kai kurias iš jų. Buvo užduota klausimų apie informaciją, kuri buvo patikta apie regionus. Ir kaip vyksta pokyčiai tuose regionuose. Aš dirbu keliose šalise ir žinau, kad egzistuoja programos, pagal kurias yra atsirenkami projektai. Kartais trūksta skaidrumo ir tas skaidrumo lygis labai priklauso nuo koordinacinių komandų. Aš, pavyzdžiui, dirbau vienoje šalyje, kurios komandai visai nepatiko skaidrumas Viena ministerija teikia informaciją apie regioną, e, kita pasisakė už neskaidrę sistemą ir vyko tokia kova. Dabar mes jau turime standartus, o tuo laiku tų standartų nebuvo. Tas atvejs, apie kurį kalbu, vyko prieš kurį laiką. Labai svarbu yra tai, kaip teikiama informacija. Jei tai yra vietos informacija, jei yra naudos gavėjai, tai būtina vadovautis gairėmis ir nurodyti, kokia yra kieno atsakomybė ir kaip tą informaciją reikėtų teikti. Naudos gavėjas ar regionas ar šalis gali rinktis priemonės, pagal kurias teikiama informacija ir dėl to kyla problemų. Dabar apie pasirinktus atvejus, kodėl mes rinkomės juos. Čia mes rėmėmės yra ankstesnių tyrimų ir norėjome jį tęsti. Negalėjome tiesiog pasirinkti regiono, viskas buvo na, kaip ir iš anksto nuspręsta. Taigi čia nėra kažkokio specifinio regiono. Jūs sakėte, kad būtų buvę geriau pasirinkti kitą regioną, bet mes Lenkijoje rinkomės kitą regioną. Žinoma, visada galima rasti tą geresnį regioną, viskas priklauso nuo to, kokius kriterijus pritaikome. Mes pasirinkome konkrečius atvejus ir tame konkrečiame Lenkijos regione nebuvo naudojamas sanglaudos fondas. Kitos pastabos neapėmė klausimų, tai čia neturiu ką pakomentuoti. Reikia, žinoma, panagrinėti, kaip informuoti apie reikalavimus ir kiekvienu atveju reikia vadovautis atitinkamu požiūriu. Gal kolegė dar norėtų papildyti? Nedaug ką turiu pasakyti, tik e, noriu pasakyti, kad e, informacija apie regionų skirtumus yra įtraukta į tų atvejų nagrinėjimą. Ten galite pasižiūrėti, kas e, kokį finansavimą gavo, Mes vykdėme ir konsultacijas su suinteresuotomis šalimis, ir su valdymo institucijomis, ir su naudos gavėjais. Tai tiesiog dėl laiko trūkumo negalime dabar išsamei visko pristatyti, bet galite visą tą informaciją rasti tyrime. Nuostabu, kalbėjote tik keturias minutės, tai labai paprašysiu komisijos kalbėti tik dvi minutės. Turime DEFCO generalinio direktorato atstovus, regionų generalinio direktorato atstovus. Dėkoju. Ačiū už atliktą tyrimą mums, jis buvo labai įdomus. Aš galiu kalbėti tik apie vystomojo bendradarbiavimo fondus. Kaip kad nurodyta tyrime, mes EBPO teikiame ataskaitas Taip pat vadovaujamės tarptautinė fondų skaidrumo iniciatyva, tai yra panimima tyrime. Kalbant apie šį komitetą, tai e, gal įdomiausia ir yra ta tarptautinė e, paramos skaidrumo iniciatyva. Ten e, yra nurodomi tam tikri standartai Informacija teikiama pagal tuos standartus gali būti palyginama, tada ES institucijos ir valstybės narės gali palyginti tuos duomenys ir tai leidžia susidaryti platesnį vaizdą. Kartą per mėnesį per vidaus sistemą yra teikiami tie duomenys, ten yra pateikiama detali informacija. Be to yra agreguojami duomenės projekto lygiu ir jie yra nuskaitomi įrenginiu. Vadinasi, galite atsisiųsti Excelio lapą ir pasižiūrėti, ką institucijos veikia konkrečioje šalyje, ką e, finansuoja, kokios organizacijos ir taip galima pasižiūrėti, kaip konkrečiai finansuojami projektai. Tai leidžia mums nedubliuoti veiksmų. Mano padalinys atsakingas ir už bendrą programavimą. Mes programuojame kartu su valstybėmis narėmis, vadovavomės daugiamečių finansinių laikotarpių ir taip papildome vieni kitų veiksmus. Bendradarbiavame ir su kitais tarptautiniais žaidėjais tam, kad ne vien tik tai skelbtume duomenis, bet ir juos naudotume. Defko turi ES portalą. Jis padeda paimti tuos į ateities kelbiamus duomenis ir paversti juos tokiais, kad jie būtų suprantami vartotojų, ne vien tik tai mūsų atstovams, bet ir šalims partneriams, ir pilietinės visuomenės atstovams. Visi jie gali perskaityti tą informaciją ir suprasti, ką darome mes ir valstybės narės. Mes ir toliau teikiame paramą valstybėms nariams, kad jos ir toliau skelbtų informaciją ir, aišku, siekime dar didesnės pažangos tam, kad tų duomenų būtų dar daugiau. Turime ir IATE valdymo komitetą, kuris valdo šį procesą. Dėkoju, dabar žodis ponui Lokėt. Ar jūs norėtumėte pakomentuoti? Taip, kalbėsiu labai trumpai, suprantu, kad nebeliko laiko. Noriu tik padėkoti už tyrimą. Mes esame atsakingi už Europos struktūrinius fondus, tai noriu pasakyti, kad matome teigiamas tendencijas. Tai, ką rodo jūsų tyrimas, nėra blogai, bet mes būtinai atkreipsime tų valstybių narių regionų dėmesį, kur jūs nurodyte problemas. Ponas Valį uždavė porą klausimų. Mes turime priemonę, kuri leidžia piliečiams gauti informaciją apie finansų paskirstimą ir apie numatomus struktūrinių ir investicinių fondų uh, E, rezultatus. Praėjusiais metais buvo paskelbta ta priemonė, po to e, buvo viskas atnaujinta pagal e, rezultatus gautus iš programų, tai mes tikrai galime pasidalyti tą informaciją su komiteto nariais. Kalbant apie viešuosius pirkimus, mes neseniai atlikome išsamų tyrimą, kur yra analizuojama, kaip panaudojami investiciniai fondai, tai pristatysime tą tyrimą jūsų posėdėje rugsėjo mėnesį. Noriu tik paminėti, kad egzistuoja tokie sažiningumo paktai. Mes juos parengėme bendradarbiaudami su pilietinės visuomenės organizacijomis. Čia įvairūs partneriai e, bendradarbiauja ir įvairūs e, žaidėjai pasirašo tą sažiningumo įsipareigojimą. Aš tikiuosi, kad visa tai prisidės prie tyrimo ir tų įdomių rezultatų, kuriuos surinkote. Dėkoju dabar. Labai trumpai noriu užduoti vieną klausimą. Man atrodo, kad tai svarbu mums visiems. Jeigu teisingai supratau, tai kryžiukai esantis tyrime rodo kriterijus, kurie nebuvo atitikti. Bet tokia informacija labai bendra, tai norėčiau sužinoti, kaip galima būtų palyginti tuos aspektus. Tarkime, Skandinavija visuomet giriasi, kad veikia skaidriai, tačiau štai čia Suomijoje matosi, kad trūksta neįgyvendinti trys kriterijai skaidrumo. Tai kaip galima būtų palyginti tai su kitais aspektais, kaip reikėtų interpretuoti tuos kryžiukus kokie egzistuoja skirtumai tarp tų valstybių narių ir koks yra jų skaidrumo lygis. Kaip jūs ir sakėte, tie kryžiukai gali viską labai suvienodinti, jeigu kam nors įdomu, tai aš labai siūlau perskaityti visą analizę. Čia šioje lentelėje tiesiog suvedami duomenys ir man pačiai tai nelabai patinka. Detalesnės lentelės galite rasti tekste. Ten bus konkrečiai nurodyta, kokie reikalavimai nebuvo įgyvendinti. Suomijos atveju viskas atrodo tikrai labai gerai, tik e, yra kažkokios detalės, kurios prasprūdo. Kur O e, Lenkijos, Vokietijos atveju e, trūko, tarkim, trijų e, aspektų, bet visgi iš esmės yra atitinkama reikalavimams. Tai mums atrodo, kad yra tikrai puikių pavyzdžių. Ačiū. Noriu tik tai patikslinti, kad aš ne apie konkrečią šalį norėjau paklausti, tik norėjau suprasti, kaip yra sudarytos tos lentelės. Labai Jums ačiū. Mes panagrinėsime detalės išsameu. Dabar suteikiu baigiamai žodį pranešėjui. Ar norite dar ką nors pasakyti? Ne. Kągi, tuomet dėkoju už atliktą tyrimą, dėkoju pranešėjui. E, kiti darbo atvarkės klausimai, čia jokių e, klausimų nėra, taigi linkiu Jums labai malonios vasaros. Susitiksime rugsėjo 5 dieną, pirmadienį, 3 valandą. Tai bus pirmasis rudens sesijos posėdis. Dėkuoju.